Dear colleagues, let's start this uh, joint uh, Econ AFCO meeting. Uh, it's a pleasure to be to co-chair it with our colleague Danuta Hubner in her. Uh, sveiki, taigi mūsų kolegė Danuta Hubner ir uh, AFCO, pirmin, AFCO pirmininkė ir pranešėja. Mes turime patvirtinti darbo atvarkę ir e, turime patvirtinti kovo 20-osios protokolą. Džiaugiamės, bet nėra, kad nėra pirmininko pranešimų. Taigi dabar ketvirtas punktas yra e, Europos e, e centrinių bankų e, sistemos e, statuto ir Europos centrinio banko 20, statuto 22 straipsnio patvirtinimas. Jūs turbūt žinote, e, kas tai susiję. Tai yra ir breksitas, ir teismo bylos. Ir aš iš karto perduosiu žodį Danutai, kuri yra bendra pranešėja ir AFKO pirmininkė. Ir kartu su ponu Mato pristatytų pranešimą. Dėkoju. Aš kaip pirmininkė norėčiau Jums priminti, kad mes čia susirinkome tam, kad pakeistume 22 e, straipsnį, nes tai reikia padaryti dėl Teisingumo teismo primto sprendimo 2011 metais Junktinė karalystė prieš ECB. Ir tai buvo labai paprastas sprendimas, kad e, formuluotė mokėjimų sistema neapina, neapima. neapima E, pagrindinės sandorio šalies. Ir AFKO kartu su ekonomikos komitetu dirbo e, su šiuo pranešimu tam, kad pakeistume Europos centrinio banko ir e, Europos centrinio bankų sistemos statuto, statutą ir padarytume, ką galime dėl pagrindinių sandorio šalių. Ir vėliau Gabriel papildys mano pranešimą. Mes siūlome tris pakeitimus konstatuomose dalise. Viena, vienas e, yra statuto pakeitimas e, ir e, pat, vienas yra paties statuto pakeitimas. Kalbant apie Mm, pagrindinę sandorio šalį, e, bendra teisėkurininkai turi teisę priimti teisės aktus, tad jeigu ir Europos centrinis bankas e, įžengs į šitą reglamentavimo sritį, kyla rizika, kad atsiras e, susikertančios taisyklės. Ir todėl mes čia siūlome ketvirtame pakeitime E, naujai išaiškintas ECB e, kompetencijas pagrindinių sandro šalių atžvilgių. Mes e, remiamės ankstesnių 22 straipsnių, kuriame kol kas kalbama tik apie mokėjimų sistemas, tačiau kai kalbame apie tarpuskaitos sistemas finansų, finansų instrumentų, mes siūlome, kad ECB e galios, kai kalbama apie tarpuskaitos sistemas finansiniams instrumentams, e, turėtų būti e, taikomos taip, kad būtų visiškai laikomas Europos parlamento ir tarybos priimtų teisės aktų ir priemonių, kurios lydi šios teisės aktus. Taip pat norėčiau Jūs iš karto informuoti apie tai, kad mes planuojame pateikti kitus pakeitimus, kurie visiškai um, kurie pakeis žodį respect žodžiu recognize, gerbti, pakeisti, pripažinti. Taigi, tai yra mano pirmoji mintis, mes turime sukurti uh, tikrumą E, pagrindiniams sandorio šalims, kad jie žinotų, kas priims teisės aktus ir kad būtų laikomasi pusiausviros, galios pusiausviros tarp įvairių institucijų. Kita mintis, kurią aš norėčiau paminėti, susijusi su e, riba tarp e, šio dokumento ir emir dokumento. Ir e, du, du statuto centriniai du statutos straipsniai reglamentuoja, ką centrinis bankas ir, ir šalių centriniai bankai gali reglamentuoti. Ir mes. Ir būtent dėl to ta formuluotė, kurią mes pasiūlėme, yra pakankamai plati, kad padengtų visas situacijas. Ir visi ECB materialūs apribojimai, kuriuos mes, asmeniai apribojimai, kuriuos mes galime čia įvesti, yra susiję su statutu ir, ir manau, kad specialus reikalavimų sąrašas tiesiog apribotų šitą galę. Todėl mes to nedarome. Elmaras atvyksta. Taigi mes pasirinkome palikti paties statuto formuluotę tokią, tokią plačią, kaip ir buvo ECB pradinėme pasiūlyme. Ir e, pasiūly, paminime galę uh, užtikrinti priemonės ir kurti uh, reglamentus, tačiau taip pat reikia gerbti uh, teisė, bendra teisė kūrininko galės. Taigi mes e, kaip kolegija turime šitą susirūpinimą ir pabrėžėme, kad e, galios turi būti pripažįstos ir gerbiamos. Ir šitą formuluotę mes e, siūlome, kad ECB turėtų laisvę veikti skubiomis situacijomis. Tai buvo svarbiausias elementas MIR kontekste. Ir mes taip pat manome, kad ECB remiantis tų pakeitimų turėtų imtis priemonių ir e, spręstų situacijas, kai e, pagrindinės santorio e, šalis sukuria įtampą rinkoje ir pinigų politikoje. Ir taip pat, kalbant apie lankstumo pasirinkimą, tai susiję su EMIR galimybę e, išvardinti pagrindinius reikalavimus e, pagrindiniams sandorio šalims kaip iš ankstinę e, sąlygą pripažinimui. Ir čia perinu prie paskutinės minties. Mes į konstatuojamąją statuto dalį įtraukėme pakeitimus, kurie numato reikalavimus, kuriuos gali pritaikyti ECB. Tai pateikta e, aštuntos konstitucijos dalies antrame pakeitime. Ir mes toliau paliekame šitą konstituojamąją dalį, kad būtų aišku, jog statute lieka reikiamas, e, statutas lieka reikiamai e, pakankamai platus. Ir mes visgi manome, kad to konstituojamojo dalyje reikia, nes ji uh, vėliau bus gairė, kaip ateityje interpretuoti tekstą e, potencialiais atsirandančiais atvejais. Tad e, svarbu užtikrinti, e, kokios galios, kad tos galios, kurias, kurias gauna centriniai bankai, kad jomis bankai galėtų pasinaudoti. Taigi mes turime čia viską, mes bandome viską išaiškinti ir turime, norime nepažeisti statutų numatytos taisyklės. Mes neturime jokių pakeitimų, kuriais būtų apribojama ACB gale ir e, turime panašias konstatuojamasias dalis, dalis kuriomis mes a, e, nurodome, jog ECB galėtų naudoti savo galiomis. Taigi toks būtų pagrindimas Ir taip pat kalbant apie formuluotės, kurias mes pasiūlėme dėl 22 straipsnio, tai e, tiek aš tiek galėjau apie jas pasakyti. Dėkoju. Dabar Gabriel Mat. Labai ačiū, kaip e, kolegė Danuta sakė, aš papildysiu jos pasakymą, manau, to nereikia, nes ji iš tikrųjų viską uh, pasakė labai išsami porą gal papildomų klausimų. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti visai komandai ir pranešiai buvo labai malonu dirbti kartu ir dar noriu pasakyti, kad mes dirbame pagal kalendorių e, numatytą E, kad baigtume darbus numatyti iki vasaros, bet vis tik tai reikia pasakyti, kad kol kas nėra e, pranešimo e, juristų ataskaitos, ko prašėme. Mes vasario mėnesį sutarėme, kad išlaikysime savo pasiūlymą dėl dviejų elementų ir tikiuosi, kad viskas bus tai laiku ir kad mes dirbsime iš tikrųjų pagal kalendorių. E, labai e, svarbus yra elementas aptariamas, e, CB turi turėti reikalingas galės. Taip pat žiūrime į kitų institucijų kompetenciją ir išnagrinėjame taip pat ECB pasiūlymą Manome, kad iš tikrųjų bus sukurta veiksminga priežiūros sistema pagrindiniams sandorio šalims ir e, centrinių bankų sistema visa dalyvaus. Taip pat yra e, numatyta išlaikyti sutartie numatytą kompetencijų apribojimą, tai labai svarbu. Ir bus sukurta derama centrinių sandorio šalių priežios sistema ir e, bus atitinkamai pakoreguotas 22 straipsnis ir bus bendraujama su kitomis institucijomis. Ir dėl įvairių priežasčių, kad jūrinės priežastis yra numatyta pateikti kompetencijų sąrašą, tai yra labai gerai. Taip pat mes manome, kad e, reikėtų atviro, ne uždaro sąrašo, tai būtų paprasčiau E, nedaug ką galiu papildomai pasakyti ir reikia šiaip numatyti galimybę ECB veikti bet kokioje ypatingoje situacijoje. Mes turime numatyti visus atvejus ir aš tikiuosi, kad šis mūsų pasiūlymas bus priimtinas ir kad frakcijos e, pritars ir e, pranešė taip pat. Ačiū. Ačiū toliau šešėlė pranešiai. Ekon ir AFKO komitetų vardu, ponė Pervanš Bereš už abu komitetus. Yes. Um, merci, merci. Ačiū. Ačiū už šios pasiūlymus. Aš pakartosiu tai, ką sakė ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto atstovas. Mano nuomonė, mes čia sprendžiame juridinius reikalus. E, tai yra nepaprastai svarbu, nes e, Mes čia e, bandome įsikišti tarp teisės aktų siūlytojų ir rinkos funkcionavimo ir e, Europos centrinio banko veikimo. Norime prisidėti prie geresnio funkcionavimo. Teisės tarnyba nepatikė ataskaitos, aš suprantu, e, kaip sunku dirbti, nors pranešėjas šiuo klausimu, pranešėjas šiuo klausimu yra E, gerokai pabėgusi į priekį, bet nebūkime e, dviveidžiai ir kalbėtume apie Europos centrinį banką ar apie tarybą. E, Jiemsgi pagrindinis uždavinys yra šį klausimą išaiškinti ir rasti geriausius sprendimus. Aš labai noriu, kad visų tvarkaraščių būtų laikymasi, bet turime taip pat galvoti ir apie tai, kokius pakeitimus galime teikti, bet pirmą palaukime teisės e, tarnybos nuomonės. Kol kas negalime nieko padaryti dėl e, Europos centrinio banko supaprastinimo, e, veiklos supaprastinimo, procedūrų supaprastinimo. Aš manau, kad tai turėtume padaryti iki EMIR 2.2 patvirtinimo pagal numatytą tvarkaraštį. Man atrodo, kad yra pateikta ir patikslinančių pakeitimų. Čia ypatingų sunkumų aš neižvelgiu. Dar yra du pakeitimai. Aš gerai, girdėjau, gerai uh, išgirdau ir dabar matau, kad abiem atvejais nekalbame kažkokius išskirtinius, ekskluzyvinius sąrašus. Antrame pakeitime yra įtrauktas patikslinimas, but not limited to. Vis tik tie sąrašai yra reikalingi, reikia juos sutikrinti. Nežinau, ar centrinis bankas yra čia, ar komisijos yra atstovų, gal jie galėtų pasisakyti. O dėl pakeitimo pačiam statutui, žiūrėsime, ką darys e, pranešimų bendrautoriai. Vietoj to, kad teiktumėm pasiūlymą Centriniam bankui, mes turėtumėm stengtis pirmiau pažiūrėti, ką parašys Europos komisija. Pati komisija, mano nuomonė, kol kas kelia tik problemų. Todėl reikia padiskutuoti dėl tinkamiausio darbo metodo. Mes plečiame Europos centrinio banko įgaliojimus bendrai. E, pats Bankas pateikė pasiūlymų, jo valdyba ir e, kritikos, kritika yra labai bendro pobūdžio. Mes vis tik turime garantuoti e, atitikimą ES teisės aktams, tam tikrą teisinį nuoseklumą. Taigi, būtent čia teisės tarnybos ataskaitos e, reikšmė iškyla mes turime išsiaiškinti, Europos centrinis bankas turi laikytis antrinių teisės aktų. Tokią formuluotę siūlo e, bendra autoriai pranešimo. Aš galiu dabar surasti tiksliau. Komisija panašiai parašė viską. Europos komisija siūlė įtraukti žodį consistent, o mes siūlome palikti uh, formuluotę fully respect or recognize. Logika ta pati. Turim suprasti, kurią linkme einam, bet kol kas aš e, konkretesnių pasiūlymų pateikti negaliu. Thank you. Labai ačiū. Ekar vardu Bernd Luke. Ačiū pirmininkė, aš kalbu ir šešėlinių pranešėjų Martin Mesešvit ir Samanulis vardu. Samalūnės vardu. Ir labai trumpai jie parašė savo komentarus. Prašė, kad perskaičiau. Šešėliniai pranešėjai dėkoja pranešėjams už e, dokumentą. Šį pasiūlymą svarstome, nes reikia pakeisti 22 ECB ir SP statuto straipsnį, kad ECP galėtų reglamentuoti nacionalinius centrinius bankus pinigų politikos labui. E, dabar mes turime e, apsvarstyti pasiūlymui pateiktus e, pakeitimus. Mes svarstome Europos komisijos pateiktą pasiūlymą, AKR e svarsto, e, pateiks pakeitimų ir e, norime, kad e, ECB nebūtų pateiktas tuščias čekis Miss. Ačiū, ponas Jėcek, Aldė vardu. Thank you, chair. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti pranešėjams už e, projektą. Mes irgi remiame pakeitimų tikslą, kaip kad siūlo ACB. Ir sutinkame su komisija, kad išplėsta kompetencija turėtų būti deramai apiforminta įvertinant bendrųjų teisės aktų priimtus teisės aktus. Pranešimo autoriai savo pakeitimuose ECB pasiūlymui teigia, kad atitinkami ES teisės aktai turi būti visiškai gerbiami. Aš suprantu jų poziciją, bet man iškils šiokių tokių abejonių dėl to, kad e, nebus suteikta pakankamai būtino lankstumo ECB atliekant pagrindinius darbus pinigų politikos rytyje. Tai būtų itin pasakytina e, nenumatytų įvykių atveju, kurie nebūtų įtraukti atitinkamus ES teisės aktus. Mes turime galvoti apie ECB įgaliojimus šiuo požiūriu ir dabar ECB negali nepriklausomtis e, priemonių šiuo atveju ir e, nesisteminio atveju E, iškilus grėsmiai e, finansų stabilumui turėtų būti e, galvojama apie tai, kaip laikytis Europos teisės aktų. Dėl tos priežasties aš manau, kad reikėtų pagalvoti, ar neverta grįžti prie platesnės formuluotės, kaip kad rašoma komisijos pasiūlyme. Ten teigiama, kad e, teisės aktų rengėjai e, ir ACB siūlomi reglamentai e, turi atitikti bendrųjų teisės aktų priimtus teisės aktus. Akivaizdu, kad pakanka paramos ECB statuto pakeitimui, išplečiant jo užda, užduotis. Tai yra labai svarbu ES stabilumui, ne tik artimiausiais metais, bet ir tolimesnėje perspektyvoje. ECB kompetencijos apribo, ribotumas išaiškėjo 2015 metais, kai byla buvo svarstoma bylė e, teisme ir tada buvo nuspręsta, kad reikia keisti ECB statutą. Ačiū. Thank you, Sven Giegold. Ačiū, Svenas Gygoldas. Trumpai noriu padėkoti pranešėjams už darbą. Mes iš principo sutinkame su tuo, kad reikia patikslinti e, e, tam tikras ECB galės Europos Sąjungoje ir trečių šalių atžvilgių. Ir kad e, to reikia tam, kad būtų galima dėkti atitinkamus pokyčius. Bet formuluotėje reikia aiškiai pasakyti, kad tai turi at, atitikti bendrąją teisinę struktūrą ir kol kas formuluotė neužtikrina to. Aš sekiau labai atidžiai tai, ką sakė Pervanš Beres Penktame straipsnėje sakoma, kad reikia laikytis, bet, kaip sakiau, tai ne visiškai atitinka kitus teisės aktus. Aš girdėjau, ką sakė Pietra šio klausimu, bet iš tikrųjų reikia numatyti, kaip galima didesnį lankstumo lygmenį. Aš nesu tikras tai ar nereikia lankstumą aiškiai numatyti ES teisėje? Kodėl čia turi būti specialus režimas taikomas? Ir ar to nereikia padaryti teisės aktų prieimimus, o ne numatyti atviru, atvirą nuostatą bendrąją? Aš norėčiau išklausyti ACB nuomonę apie komisijos ataskaitą, taip pat apie mūsų abiejų teisėkos institucijų darbą ir pranešėjo abiejų darbą. Pono Viegas nematau. Kastaldo taip pat nėra. Ponos Myten taip pat nėra nei pono Anemans. E, spontaniškiems pasisakymams galimybė yra dabar. Niekas nenori kalbėti. Komisijos atstovai. Taip pat Pierre Marmara iš ECB, nežinau, ar jie pasirengė kalbėti. Pirmiausiai komisijos prašau sureaguoti. Jennifer Robertson, ačiū. Reikia pasakyti, kaip ir ankstesnės diskusijos atveju, e, pasiūlymas e, dėl pakeitimo 20 straipsnio labai svarbus tam, kad ECB galėtų e, imtis tam tikrų veiksmų dėl centrinių bankų emitentų ir taip pat e, centrinių sandarių šalių priežos. Mes sveikiname pastangas parlamento pasiekti pažangos. Dabar dėl turinio mes e, sveikiname parlamento pranešėjų paramą. E, ECB statuto 10 straipsnio keitimui taip pat E, pritarėme tam, kad e, daromas ryšys tarp parlamento tarybos ir komisijos teisės aktų ir ECB būsimų sprendimų. Reikia vis tik tai e, vėliau dar kalbėti apie tam tikrus konkretesnius atvejus. Dėkui. Nežinau, ar ECB atstovas turi galėjams kaip ne. Galbūt reikėjo, kad ECB galėjo atsiųsti ką nors, kas galėtų kalbėti. Pone Mato, jūs norite sureaguoti? Labai ačiū trumpai, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems socialistų atstoviai noriu pasakyti, kad visiškai su jie pritariu. Reikia, Daugiau negu penkis mėnesius trunka viskas ir mes turime, kad galima greičiau viską e, baigti derinti. Aš manau, kad mes visi sutinkame su tuo ir pritariu visiškai komisijai. Dabar dėl atviro sąrašo. Aš manau, kad tai užtikrintų didesnį teisinį iškumą ir e, jeigu paliksime jį atvirą, tada galėsime jį koreguoti, kai reikės. E, pritariu ponui Liukiai iš EKR. Mes tikrai, e, tiksliau noriu jam pasakyti, kad mes niekuomet negalvojame apie čekį be jokių sąlygų, tuščią čekį. Reikia e, taikyti tam tikrus reikalavimus. Ir ponui Ježikui noriu pasakyti štai, kad aš Manau, kad visi suprantame, jog turi būti tam tikri apribojimai, bet reikia taip pat gerbti Europos centrinio banko nepriklausomumą ir e, numatyti jam galimybę e, įgyvendinti pinigų politikos tikslus. E, Tai yra jos svarbiausias uždavinys ir aš manau, kad mes galime susitarti dėl teksto, kuris nekeltų jokių problemų. Ir Dėl nuoseklumo aš manau mes visi sutinkame su tuo, kad reikia ir vienų, ir kitų kompetenciją gerbti ir mes turime e, vadovaudamis iš šiuo požiūriu dirbti. Ir manau, kad tekstas e, pasiūlytas atitinka šią prielaidą. Mes esame atviri bet kokiems kompromisams ateityje. Dėkui, Danuta. Dar vienas pastebėjimas, galbūt sureaguosite į tai taip pat pasiūlymas konstatuojamai daliai, sakėte, tai yra svarbu. E, Ekon klausimas komiteto AFKO. Labai svarbi konstatuojamoji dalis, bet tai nėra konstatuojamoji statuto dalis. Į statutą ta konstatuojamoji dalis nepaklius. Tai yra teksto bendro sprendimo konstatuojamoji dalis, kuri e, numato kurią numatoma koreguoti ECB statutą. Tai galbūt galėtumėte e, apie teisinį poveikį tos konstatuojamosios, konstatuojamosios dalies pasakyti. Dėl formuluotės. Kalbame apie straipsnį. Aš e, konstatuojamąją dalį ir sąrašą dabar paliksiu nuo šaly. Žodis nuoseklus buvo paminėtas komisijos. ECB sakė, kad jiems ta žodis nuoseklus nepatinka. Jiems labiau tiktų taking into account. Mes manome, kad tai turėtų būti gal kažkas kito. Respecting, pavyzdžiui, žodį. Kai kurie E, žmonės savo, kad tai nustato hierarchiją ir mes ieškome dabar priimtino termino, kuris atspindėtų realybę ir nesukurtų hierarchijos, nes to nereikia. Bet kuris reikštų daugiau negu taking into account. Aš vis dar mastau, vakar kreipiausi į kolegas ECB ir klausiau, ar uh, jiems e, e, žodis respect būtų priimtinas ir suprantu, kad ECB vicepirmininkui tai pasirodė priimtina. Jeigu kas nors gali pasiūlyti geresnį terminą negu recognize, tai e, sakykite. Aš noriu pasakyti, kad ieškome žodžio, kuris būtų pakankamai stiprus, bet kuris taip pat nu, užtikrintų, kad ECB atsižvelgtų pakankamai į sprendimų prieimėjo nuomonę. E, mes sakome, visiškai pripažintas, kad būtų bendro sprendimo prieimėjo vaidmuo. Nebetsimenu, kaip tiksliai suformuluota, bet e, naudoti buvo tam tikri terminai diskusijose iki šiol, būtent tie, kuriuos paminėjau, bet nesitikime dėlių pokyčių. Dar vienas dalykas, bandžiau pradžioje tą paaiškinti, negalėjome į statutą įtraukti sąrašo, kuris apribotų ECB galės veikti. Tačiau norėjome paminėti E, galimų veiksmų sąrašą. Mūsų nuomonė tai rodo ketinimus teisės aktų prieimėjo. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas kreiptųsi į teismą dėl ACB veiksmų, būtų atsižvelgta į šį sąrašą. Būtent tokia yra mintis. Mūsų teisės tarnyba turi pateikti nuomonę ir jeigu jie mums patars, tarnyba mums patars elgtis kitaip, tai mes atsižvelgsime į tai. Tačiau aš manau, kad galvojant apie tai, koks svarbus šis klausimas ir koks galimas poveikis jo pinigų politikos perdavimui, e, pasirinkome statuto formuluotę palikti taip, kaip kad siūlo pats ECB. E, vienintelis dalykas yra tie terminai gerbti e, sprendimų prieimėjų galės. ECB e sako nuo consistent, mes sakome respecting, galbūt recognizing, jeigu per stiprų žodis respecting, bet ECB pateikė formuluotę, kuri neturėtų apriboti jo galių ir kur leistų jam veikti ypatingomis situacijomis ir pritaikyti būtinas priemonės. Būtent taip galiu paaiškinti visus mūsų sprendimus. Tačiau norėčiau e, bendra pirmininkiui pateikti pasiūlymą. Terminas pakeitimams mūsų siūlomas prieš teisės tarnybos išvadas, taip numatyta, galbūt antroji gegužės, bet ne prieš teisės tarnybos išvadas, nes jų nežinome, kada jos pasirodys. Jūs paminėjote tą klausimą, kurį aš norėjau iškelti. Nenorėčiau pradėti diskusijų, nebeturime daug laiko, bet visiškai atvirai pasakysiu, kad aš nesu tikras, kad radome gerą formuluotę ir gerą sprendimą. Tai nepaprastai sudėtingas ir nelengvas uždavinys. Net ir komisijos ir ECB tekstai nėra idealūs. Aš tikrai nežinau, koks būtų geriausias sprendimas, gal jo ir nėra. Gal neįmanoma, e, būtų gal geriau, kad teismas nebūtų prieimęs sprendimo, e, galios jau būtų buvusios ir nebūtų jokios problemos, bet mes dabar turime e, keisti statutą. Mes jau seniai kreipėmės dėl nuomonės į teisės tarnybą, bet e, kalbėti apie pakeitimus prieš pasirodant tai nuomonėje yra beprasmiška. Manau, kad reikia nukelti pakeitimų terminą, kad nariai galėtų pagalvoti, ba, įsigilinti į teisininkų išvadą, nes tai yra gana rimtas klausimas, esminės svarbus dalykas. Elmaras. Vertė dėja negali išversti šios, šio pasakymo, nes negirdi kalbėtojas, nes jungės mikrofono. Aš manau, kad mes e, numatysime datą, pasitikrinsime, pasiklausime teisės tarnybos, e, kada ji numato pateikti savo išvadas ir paskui aptarsime terminą ne, jis, nebus jis numatytas praėjus dviems valdoms po teisininkų išvadų pasirodymo. Mes turime uh, pasikonsultuoti tarpusavėje ir teisės tarnyba taip pat mums praneš apie datą savo išvadų. Galime šį posėdį baigti. Danuta, Norėčiau savo raštu padėkoti visiems, kurie atvyko į šią posėdžio dalį. Ačiū Roberto už tokį e, gerą pirmininkavimą šiai posėdžio daliai. Taip pat ačiū už patikslimą dėl termino. Viskas priklauso nuo kitų sąlygų ir turime pakalbėti su teisės tarnyba. Ir po to, kai jau matysime išvadas. Noriu padėkoti visiems, kurie atvyko. Ačiū. Dėkoju. Posėdis baigtas. Posėdis baigtas. Po 15 minučių uždaras posėdis.